So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann nehmen Sie bitte Platz. Mėly kolegos, prašau susėsti. Pradėsime posėdį prekybos komiteto. Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Norėčiau Jums paaiškinti, kodėl darbo atvarkė yra tiek daug klausimų ir kodėl kai kurios svarbius klausimus turėsime aptarti per koordinatorių posėdį, pavyzdžiui, penktąjį klausimą. Šios dienos darbo atvarkė numatyta nukelsime į vėlesnį posėdį. Taigi noriu dabar skelbti balsavimą dėl to, kad nukeltume penktąjį klausimą į kitą posėdį. Ačiū. Dauguma pasisako už, taigi penktasis klausimas yra perkeltas. Ar yra dar pastabų dėl darbo tvarkės? Pastabų negirdžiu, taigi darbo tvarkę laikome patvirtintų. Dabar perkime prie antrojo darbo tvarkės klausimą. Tai yra kaip įprasta praėjusio posėdžio protokolas bus laikomas patvirtintų, jeigu iki šio posėdžio pabaigos niekas nepareikš prieštaravimų. Taigi dabar trečiasis darbo atvarkės klausimas. Taip pat įprasta tvarka noriu Jums pranešti, kad mūsų posėdį galima rasti internete, jo klausytis ir žiūrėti posėdžio transliacijos, taigi nepamirškite to, kad esate arba galite būti stebimi žiūrovų. Dar pirmininko pranešimai būtų trumpai tokie. Dėl ES ir Indijos priekybos darybų jos šiek tiek pasistumėjo į priekį. Sausio 18 dieną darybininkų grupės buvo susitikusios ir susitarė dėl būsimų susitikimų, dėl transatlantinės priekybos investicijų partnerystės jau kurį laiką aktyviai diskutuojama, čia labai nedaug pasistumėta į priekį. Kitas darybininkų susitikimas yra numatytas vasario 22 dieną čia Briuselėje ir aš tikiuosi, kad jo metu bus aptarti tikrai opus klausimai. Kalbant apie TTIP, labai svarbus pasiektas, e, tiksliau labai svarbus sustarimas dėl duomenų keitimosi tarp ES ir JAV. Puikiai žinote, kad Teisingumo teismas e, panaikino saugaus uosto susitarimą kaip neteisėtą, todėl būtina iš naujo susitarti dėl keitimosi duomenimis ir mes tikimės, kad artimiausiu metu tas sustarimo tekstas bus suderintas ir pateiktas. kito darybų raundo tema, kuri bus svarstoma nuo kovo 2 iki 9 dienos, tai yra prekių mainai. Čia taip pat tikimės tam tikros pažangos, kalbant apie ES ir Vietnamo laisvos prekybos sustarimą, jo tekstas buvo paskelbtas, taigi mes galime atitinkamai pasiskaityti, kas yra parašyta, pavyzdžiui, dėl skyriuje dėl tvarumo. Dabar pereinu prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo ir džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad Sandra Polaski, Tarptautinės darbo organizacijos generalinio direktoriaus pavaduotoja, šiandien dalyvauja mūsų posėdėje sveika atvykusi, mėla kolegė. Mūsų laukia nemažai, tiksliau, esame diskutavę strateginės prekybos politikos klausimais 21 amžiuje. Buvome sustikę su Paskaliu Lamy. Mūsų posėdėje dalyvavo Marija ir vieniemi. Taip, taigi šiais metais lankysis PPO ir kitų tarptautinių organizacijų atstovai. Mums labai svarbus klausimai yra susijęs su darbuotojų teisėmis, su pagrindiniu teisų ir tarptautinės darbo organizacijos nuostatų laikymus ir įgyvendinimus. Džiaugiuosi, kad dalyvaujate mūsų posėdėje ir manau, kad prie šių klausimų svarstydami lengvatinių muitų klausimus e, mes dar grįšime, su, surenksime bendrus, bendrus klausimus šią temą. nes e, tarptautinės darbo organizacijos standartai mūsų prekybos politika ir jų laikymasis yra labai svarbus klausimas, taigi džiaugiuosi, kad dalyvaujate postė ir suteikiu Jums dabar žodį. Uh, good afternoon. Uh, let me start by thanking the Committee on International Trade. Labadiena, norėčiau padėkoti Tartunės prekybos komitetui ir jūsų pirmininkui už tai, kad buvo suteikta galimybė atvykti pas jūs ir pasidalinti savo išvalgomis. Ir manau, kad turbūt naudingiausia būtų pakalbėti apie TDO, apie tarptautinę prekybą, tarptautinę ekonomiką, apie visus tos procesus ir apžvelgti taip pat ir platesnį kontekstą susijusi su šio komiteto veikla. Tad kalbėsime ir apie uh, darbo sąlygas, santykius, prekybą. Ir tikiuosi, kad taip pat galėsiu išklausyti ir jūsų klausimus bei detalesnės informacijos pateikti. TDO labai vertina jūsų komiteto darbą. Mes manome, kad e, bendradarbiavimas su parlamentu ir ypač su jūsų komitetu tikrai sėkmingai klostosi. Ir kai kurie iš mano kolegų TDO nekarta buvo pas jūs atvykę. E, keitėsi nuomonėmis, taip pat rytoj kalbėsime apie GSP, bendrosios lengvatų e, sistemos e, pokyčius. Tad TDO tikrai džiaugiasi jūsų komiteto veikla ir turbūt žinote, kad TDO netrukus sukaks šimtas metų ir ši organizacija buvo sukurta po pirmojo, po pirmojo pasaulinio karo ir 19 metų konstitucijoje, jos preambulėje yra kalbama apie tai, kad labai svarbu, jog valstybė siektų humaniškų darbo sąlygų, kad tai netaptų kliūtimi, kalbant apie bendradarbiavimą su kitomis šalimis, kurį siekia pagerinti darbo sąlygas. Na ir 21 amžiuje tai yra taip pat aktualu, kaip kad buvo 20 e, amžiaus pradžioje. Na ir, pavyzdžiui, 98 metais 185 TDO valstybės narės E, taip pat e, įvairios e, darbdavių organizacijos, darbuotojų organizacijos patvirtino deklaraciją, kuri vadinama pagrindinių teisų ir principų darbe deklaracija, ten nustatytos pagrindinės darbo teisės, kurių turi laikytis visos TDO narės, nepaisant to, yra, koks yra ekonomikos lygis ar nepaisant to, kokios konvencijos yra ratifikuotos. Na ir labai svarbu užtikrinti sąryšį tarp socialinės pažangos, ekonominio e, augimo ir taip pat didėjančios globalizacijos. Na ir susirinkimų laisvė, taip pat e, teisė į e, bendras dėrybas, taip pat vaikų darbo panaikinimas, taip pat diskriminavimo panaikinimas darbo santykiuose. Tai yra vienas iš tų pagrindinių kertinių akmenų, kurie yra apibriešti tarptinėje darbo konvencijoje. 2008 metais buvo žengtas papildomas žingsnis ir buvo patvirtinta deklaracija skirta socialiniam teisingumui. Ten yra sąžiningo mm, darbo sąlygos numatytos, tai apima tuos keturis kertinius akmenis, kuriuos aš minėjau, taip pat E, lygių sąlygų sudarimas, socialinės apsaugos užtikrinimas, socialinį dialogą ir galimybė išsakyti savo nuomonę darbo vietoje. Na ir taip pat e, ten yra kalbama apie e, prekybos politiką, ekonominę politiką bei jų įtaką darbo sąlygoms ir socialiniam teisingumui. Ir toje delegacijoje Taip pat yra numatyta, kad jeigu pateikiamas prašymas, TDO gali teikti pagalbą toms šalims norėjams, Um, kurios to paprašo. Na ir kalbant apie šios e, TDO įgaliojimus, buvo atlikta nemažai tyrimų per pastaruosius metus, bendradarbiavant pavyzdžiui su Europos komisija, pasaulio prekybos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Ir šie tyrimai, moksliniai tyrimai, E, nustatė, kad tiek ir ekonominė plėtra, tiek ir socialinė politika, e, tiek ir darbo užimtumo sritis yra glaudžiai susiję. Labai svarbu užtikrinti, kad atvirumas prekybinėje srityje taptų norma, kad būtų laikomasi darbo teisų, užtikrinama didesnė lygybė ir socialinis augimas, taip pat, kad būtų atvertos socialinės galimybės šalims ir įmonėms ir buvo įtrauktos nuostatos dėl darbo sąlygų į vairius dvišalius susitarimus, pavyzdžiui, tarp darbdavių ir darbuotojų. Na ir nu, nuo 2013 metų daugiau nei 80 procentų visų prekybos susitarimų e, apima ir socialinės bei e, darbo nuostatas ir reikalavimus. Na ir tai rodo, kad daug prekybinių susitarimų buvo sudaryta tarptų šalių ar blokų, kurie be abejo stengiasi įgyvendinti tuos pagrindinius socialinius blokus, pavyzdžiui, ES, Kanada. Tačiau ir e, kylančios ekonomikos tokios kaip Čilė taip pat pasirinka įtraukti su darbo teisė susijusios nuostatas į sudaromus susitarimus. Na ir Tai yra susijęs su TDO priemonėmis, pavyzdžiui, 98 metų deklaracija, kurioje yra numatyto, numatyti tie keturi kertiniai mm, su darbo teisė susiję segmentai, taip pat 2008 metų konvencija dėl daromo darbo. Daug prekybos sutarčių mm, kalba apie tuos pačius standartus ir tai reikalauja, kad būtų kiek įmanoma daugiau nuoseklumo užtikrinama E, kalbant apie tas skirtingas sutartis, kurios yra sudaromos skirtingose šalyse. Taip pat svarbu užtikrinti, kad tos nuostatos būtų taikomos e, griežtai, nuosekliai visose pasaulio šalyse ir kad būtų laikomasi TDO konvencijų nuostatų. Na ir šiuo atžvilgiu labai svarbu žinoti, kad TDO turi gilę šaknis turinčią priežiūros sistemą ir yra bandama nustatyti, ar kaip šalim sekasi laikytis tų darbo standartų, tad mes čia e, įtraukėme skirtingus ekspertus iš skirtingų žemynų, kurie turi skirtingą požiūrį į šią sritį, tačiau juos vienyje tai, kad jie turi daug patirties ir jie siekia išsiaiškinti, ar laikomasi tarptautinio darbo standartų ar ne ir kaip tie reikalavimai yra įgyvendinami praktikoje. Kalbant apie tos tarptautinius mm, darbo standartus, reikia pasakyti, kad kai kuriuose sustarimuose dėl prekybos yra kalbama ir apie dialogų užmėsgymą, kitus elementus. Ir neretai tos nuostatos taip pat kalba ir apie TDO įtraukimą. Neretai, net jeigu TDO nėra paminimas sutartyje, mes vis tiek e, tarsi dalyvaujame, ypač tose 185 savo šalise narėse, ypač tose, kuriuose dar reikia padirbėti, kalbant apie socialinius standartus e, ir teisės viršenybės principo įgyvendinimą. Tad tikrai kyla nemažai iššūkių, tačiau yra įvairių praktinių sprendimų, kaip galima išspręsti įvairiausias problemas su mūsų pagalba. Dabar kalbant apie TDO ir ES bendradarbiavimą, Neretai, kaip jau minėjau, tos nuostatos yra įtraukiamos į sudaromas sutartis ir turiu pasakyti, kad ELO džiaugiasi, jog į keletą ES um, laisvosios prekybos susitarimų buvo įtrauktos nuorodos į pagrindinės darbo teisės ir taip pat džiaugiamės tuo, kad ir nacionaliniai teisės aktai atitinka tuos tarptautinius darbo standartus. Na ir turiu vieną pavyzdį susijusiu su bendradarbiavimu darbo srityje. Ir, mm, Tai yra ES Korejos sudarytas laisvosios prekybos susitarimas ir ten daug dėmesio buvo skirta e, kovai su diskriminacija, taip pat buvo pasinaudota 111, TDO konvencija, kuri yra pagrindinis įrankis, kalbant apie kovą su diskriminacija. Taip pat svarbus yra ir TDO bei priekybos generalinio direktorato bendradarbiavimas. Ir pagrindinis tokio bendradarbiavimo siekis yra užtikrinti, kad GSP plus šalis, tai yra e, Salvadoras, Gvatemala, Pakistanas ir Mongolija geriau laikytųsi e, tų reikalavimų numatytų konvencijose. Ir mes toliau bendradarbiavame su priekybos generaliniu direktoratu, siekime įtraukti Armeniją, Filipinus, Paragvajų ir Kabo Verdę. Ir tada taip pat atsižvelgia į tą naują prekybos strategiją, apie kurią komisija paskelbė praėjusią spalį. Ten yra kalbama, kad reikėtų užtikrinti didesnį ryšį tarp prekybos ir uh, užimtumo. Labai svarbu taikyti susijusios standartus ir nacionaliniu lygiu, ir taip pat deramo darbo savokos taikymą užtikrinti ir užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdoma socialinė apsauga. Na ir dabar norėčiau pereiti prie tų pasaulinio tiekimo grandžių klausimo. Na ir e, turbūt e, puikiai suprantame, kad prekyba e, egzistuoja jau tūkstančius metų tarp šalių, tarp žemynų, tačiau dabartinė specifika vis dėlto yra svarbi, kalbant apie darbo standartų kūrimą. Po antrojo pasaulinio karo ir po ekonomikos politikos pasikeitimų Kinijoje atsirado galimybės įmonėms dalyvauti rinkos ekonomikoje ir iš ties e, mastai ne tik padvigubėjo, bet ir patrigubėjo, prireikė vis daugiau darbuotojų, e, lyginant, pavyzdžiui, su 20-ojo e, amžiumi. Na ir kai išauga didžiulė darbo jėgos pasiūla, tačiau paklausa nedidėja, tada tai daro neįgiamą įtaką, pavyzdžiui, atlyginimams. Neretai darbuotojai atvyksta iš tokių šalių, kur, e, pavyzdžiui, pragyvenimo lygis ar e, gaunami atlyginimai yra daug žemesni nei rinkos ekonomikos šalyse. Be to, įvyko didžiulių pasikeitimų informacijų, technologijų srityje, logistikos srityje. Na ir dabar visi tie procesai apima daug įvairiausių grandžių, kurios gali būti visame pasaulyje. Na ir neturima konkrečių duomenų, kiek asmenų dirba tiekimo grandyje pasaulyje, tačiau TDO e, surinko informaciją iš 40 šalių, kurios pateikė patikimą informaciją ir Mūsų turimi duomenys rodo, kad apie 450 milijonų e, žmonių dirbo šioje srityje 13 metais. Tad 20, e, prieš 20 metų tas skaičius buvo 150 e, milijonų mažesnis ir didžioji dalis tos darbo jėgos yra moteris. Ir jos sudaro apie 40 procentų. Na ir tokie pokyčiai mm, gamybos rytyje atvėrė naujas galimybės ir taip pat e, užimtumo pagristam mm, išsigelbėjimui iš skurdo. Na ir tada e, teigia, kad apie 700 milijonų vyrų ir moterų e, dirbančių visą etatą uždirba nepakankamai, kad išlaikytų savo šeimos narius ar namų ūkį. E, tad akivaizdu, kad lieka nemažai problemų, kurias reikia spręsti. Ir dauguma tų asmenų, kurie yra dirbantis, tačiau išgyvena skurdą, priklauso būtent tai pasauliniai tiekimo grandiniai. Tad nors tai ir sukūrė tam tikrų darbo galimybių, tačiau ir padidino spaudimą, e, taip pat e, sumažino darbuotojams mokamus atlyginimus neretai yra ignoruojamos darbo teisės, o darbuotojai turi dirbti nesaugiomis ir neprimtinomis sąlygomis ilgas valandas, taip pat tiesiog ir tų pamatinių teisių nesilaikoma. E, pavyzdžiui, išnaudojami vaikai ar nėra sudaromos galimybės išsakyti savo nuomonę, ar susirinkimų teisė nėra įgyvendinama. Na ir akivaizdu, kad e, tai kelia didžiulę konkurenciją toms įmonėms, kurios nori žaisti sąžiningai. Taip pat e, kyla sunkumų ir toms vyriausybėms, kurios nori gerinti darbo standartus ir atlyginimus. Neretai e, pirmaujančios įmonės yra įsikūrusios ekonomiškai išsivyščiusiose šalise, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje. Ir sudėtinga joms sukontroliuoti visus procesus, pavyzdžiui, e, tam tikrose tos grandies etapuose, sudėtinga netgi prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta, tarkime, kitoje šalyje. Ir neretai nutinka e, taip, kad e, didžiulės JAF ar ES įmonės susiduria su sunkumais, kai E, jų pasamdytos e, įmonės netinkamai įgyvendinama darbo, neįgyvendina darbo saugos standartų. Taip pat matome, kad darbo rinkose yra daug pokyčių ir tai susiję ir su gamybos pajėgumais. Ir dėl to labai sudėtinga reguliuoti globalizuotas tiekimo grandinės. Taigi tarp valstybinės pastangos, tarp vyriausybinės pastangos susijusios su priekybinėmis kitomis tarptautinėmis sutartimis turi čia suvaidinti labai svarbu vaidmenį. TDO surinkus nemažai patirties apie tai, ką reiškia pagerinti sąlygas pasaulinėje tiekimo grandinėje. Mes supratome, kad per 20 metų mūsų pastangos davė rezultatų ir, ir dėja pasiekti to nebuvo lengva, matėme daug geranoriškų pastangų, kurios visiškai nedavė jokių rezultatų ir trumpai norėčiau paminėti du sėkmingus pavyzdžius, kurie parodys, kiek ką reiškia pagerinti darbo ir gyvenimo standartus per priekybos susitarimus, tiekimo grandinėje, per kitas pastangas. Pirmiausia, geresnio darbo programa, tai yra partnerystė tarp TDO ir tarptautinės finansinės korporacijos kuri, kaip žinote, yra Pasaulio banko privataus skolinimo institucija. Geresnė, geresnė darbo programa leidžia geriau įvertinti, kiek laikomasi tarptautinių darbo standartų įvairiose gamybos įmonėse. Ir ši programa veikia 8, 8 valstybėse, 12 tūkstančių, 1200 fabrikų yra tikrinami. Ir yra detaliai teikiamos ataskaitos apie tai, ar laikomas ir nesilaikoma tų standartų fak, tuose fabrikuose, dalymasi tą informaciją su pirkėjais ir taip pat yra numatomas laikotarpis, per kurį reikia ištaisyti problemas ir tada detaliai apie kiekvieną gamyklą yra informuojama apie e, standartų ar taisyklių pažeidimus internetu. Taigi toks skaidrumas iš tiesų yra puikus paskatinimas visiems tiekimo grandinėje ir pirkėjui, ir vartotojui, ir gamyklai siekti geresnių rezultatų. Ta programa iš tiesų buvo labai veiksminga. Ir dar viena programa, kur yra teikiama parama ir mokymai valdytojams ir darbuotojams gamyklose, kad jie galėtų e, siekti geresnių darbo sąlygų. Tai yra taip pat dvišalė dvišalis bendradarbiavimas ir taip pat trišalis e, bendradarbiavimas nacionalinių lygmenių darbuotojų, darbdavių ir vyriausybės atstovų partnerystė. Tai yra puikia erdvė darbuotojų organizacijoms burtis tose šalise, kur jų nėra. Na, aš daugiau tų pavyzdžių nepateiksiu, jeigu norite daugiau sužinoti, aš galėčiau pateikti daugiau informacijos apie tam tikras programas įgyvendintas Kambodžoje. Kom Ir dar vienas pavyzdys, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su tuo, kai Sana kan, Plaza kompleksas um, sudegė Bangladeše, 1100 darbuotojų sudegė. Ir iš tiesų tai tik tai parodė, kiek rizikos yra pasaulinėje tiekimo grandinėje. TDO iškart pradėjo dirbti su vyriausybė, darb, darbdavių darbuotojų organizacijomis Bangladeše, kad būtų išspręstos problemos. Ir po to ES iniciatyvos dėka pasaulinis e, tvarumo susitarimas buvo pasirašytas įtraukiant e, Bangladešą TDO, siekiant pagerinti darbo teisę, ypatingai turint omenyje darbuotojų teisės, būrimosi laisvę ir taip pat saugos, sveikatos E, klausimai buvo sprendžiami gamyklos ir galiu pasakyti, kad e, nesiniai buvo atliktas vertinimas praėjus dviejams metams, po to, kai buvo pasirašytas sutarimas ir aš galiu pasakyti, kad e, vertinimas yra gan optimistiškas. Buvo pasiekta specifinių rezultatų, bet dar daug ką reikia padaryti ir TDO neseniai pradėjo geresnio darbo programą, aš apie tai kalbėjau jau prieš kurį laiką, ta programa bus pradėta įgyvendinti Bangladešė ir mes tikimės, kad e, rezultatai dar labiau pagerės įgyvendinus tą programą. Na ir pabaigai norėčiau paminėti, kad šių metų brželį metinė tarptautinė darbo konferencija įvyko, kur yra aptarinėjama, aptarinėjamos e, e, pasaulinės tiekimo grandinės problemos, dalyvavo visų 185 valstybių narių atstovai ir mes bandėme geriau suprasti bendrus iššūkius ir susitarti dėl labai konkrečių rekomendacijų, kurias būtų galima įgyvendinti, sprendžiant problemas susijusias su tarptautinės, tarptautinėmis tiekimo grandinėmis. Taigi dėkoju ir mielai sakysiu klausimus. Ačiū, labai malonu buvo jūsų pasiklausyti. Dabar suteiksiu žodį kalbėtojams frakcijų vardu, pirmiausia PP e vardu, koordinatoriaus nematau, ponas Fisas. Ačiū. Pone Palaski. Ačiū už sutiktą informaciją. Noriu paklausti. Norėčiau sužinoti Kokiu veiksmu jūs įmatės dėl Kinijos, e, Kinijai suteiksimo rinkos ekonomikos statuso? Aš manau, kad Kinija netitinka keliamų reikalavimų, nes laiko europinių standartų aplinkosaugos ir socialinių reikalų srityje mes galime kalbėti apie Kinijos taikomą aplinkosauginį ir socialinį dempingą ir JAF, Kanada ir Meksika nepripažįsta Kinijai rinkos ekonomikos šalies statuso Taip pat yra teigiama, kad suteikus šį statusą Kinijai, Europą galėtų prarasti 3,5 milijono darbo vietų. Taigi ši tema iš tiesų yra labai svarbi, gali turėti rimtą poveikį Europos verslui. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Davidas Martinas dabar, socialistų demokratų frakcijos vardu. Ne, Erikas klaus. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamą direktorius pavaduotoja, aš norėčiau duoti klausimą mm, dėl e, atitinkamų TDO konvencijų laikymosi ir sausio mėnesį e, vyko atitinkama demonstracija Paryžiuje, kurios metu buvo atkreipimas dėmesys į konvencijų tarptautinių laikymasi Irane, kuomet vienas Irano profsąjungų atstovų buvo pasodintas į kalėjimą. Taigi, aš manau, kad tikrai tarptautinė darbo organizacija turėtų dėti pastangas, kad būtų laikomas tarptautinių konvencijų Irano Islamo Respublikoje, nes šiuo metu yra pribojama profsąjungos narių veiksmų laisvė, laisvė ir e, neleidžiama jiems atlikti savo funkcijų, ypač turint omenyje, kad e, rytoj e, Briuselėje lankysis Irano užsienio reikalų ministras. Aš noriu paklausti, kokiu veiksmu ketinama imtis, kad būtų Iranas paragintas laikytis atitinkamų tarptautinių teisės aktų. Ema, ačiū, kad atvykote su mumis šių klausimų aptarti. Aš norėčiau jūsų paklausti dėl e, e, būtinybės ratifikuoti atitinkamas tarptautinės konvencijas tuo atveju, jeigu jau šalyje yra taikomi atitinkami standartai ir taisyklės, kurias reglamentuoja, reglamentuoja konvencijos. Kalbant apie priekybos sustarimus su besivystančiomis šalimis, ar nemanote, kad ES turėtų taikyti atitinkamas sankcijas, jeigu nėra laikomasi nuostatų dėl darbo sąlygų užtikrina kai kurios besivystančios valstybės darbo sąlygų standartų nesilaiko, bandydamos saugoti, pavyzdžiui, savo gamintojus. Ir ar jūs nemanote, kad e, šalims ekonomiškai vystantis e, ir darbo standartams taikomi reikalavimai turėtų būti atitinkamai griežtinami. ar nesant atitinkamų susitarimų, nelėtėja pats ekonomikos vystimasis ir neketiname ateityje situaciją pakeisti labiau teigiamą linkmę. Marykė, ačiū už jūsų įdomią įžangą. Mes daug kalbame apie būtinybę užtikrinti, kad prekybos apimtis pagerintų žmonių gerovę plačia prasme, kad būtų laikomas tam tikrų vertybių, Būtų įdomu iš jūsų lūpų išgirsti vertinimą, kaip jūsų manimų plačia prasme prekyba galėtų pagerinti žmonijos gerovę, ypač tie E, su žmogaus teisėmis susiję straipsniai ir nuostatos įtraukiamos į ES pasirašomas laisvos prekybos sutartys, nes puikiai žinome, kad, pavyzdžiui, tokios šalis kaip Egiptas yra ratifikavusi TDO konvenciją ant popieriaus, tačiau praktiškai jos nuostatų nesilaiko. Ar išvelgiate tam tikrą grėsmę, kad ši konvencija paprasčiausiai praras pasitikėjimą? žmonių akise, e, jeigu padaugės tokių šalių, kurios konvencijos nuostatas ratifikuoja, tačiau laikosi jų tik ant popieriaus. Nes jeigu e, bus leidžiama tokioms šalims tik tai pasirašyti konvenciją, ratifikuoti, tačiau nesilaikyti jos nuostatų, tai nukentės pačios konvencijos reputacija. Ačiū. Pone Mina, ačiū, pone pirmininkė, ačiū, pone Palaskai, kad atvykote. Kaip žinote, ES derasi su daugeliu šalių dėl laisvos prekybos e, susitarimų, ne visos iš jų yra ratifikavusios atitinkamas e, TDO konvencijas e, ir jungtinės valstijos, pavyzdžiui, tik 2 iš 8, šiaurė, Pietų Koreja 4, o Kanada 6 Nepaisant Europos parlamente buvo patvirtinta rezoliucija dėl teisės susitarimo ir e, ten yra tinkamos nuostatas, e, kurios verčia laikyti sutarties šalis atitinkamų griežtų reikalavimų. Noriu paklausti, kodėl e, dabar mes turėtume suinteresuoti būti ir Europos parlamentas ypač, kad tokio susitarimo prieštaraujančio TDO konvencijai būtų laikomasi. Janik. Ačiū, pirmininkė. Jūs savo įžangoje paminėjote tą vertybių grandinę. Iš tiesų, dešimtajame dešimtmetyje mes vadovavomės mintimi, kad pasibaigus šaltam karui, įsivyravus laisvai priekybai, sustarimams e, jungtinėse tautose laisvoji priekyba praktiškai automatiškai pasaulyje sukurs politinio liberalizmo ir demokratijos atmosferą ir visi laikysis jungtinių tautų konvencijų bei TDO taisyklių ir konvencijų. Deja, taip neatsitiko. Esame labai daug šalių, kurios liberaliuose ekonomikos mainuose dalyvauja, tačiau e, jų valdžia yra įsitvirtinę autoritarnį režimą, nes laikantis TDO konvencijų nuostatų norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip e, Europos institucijos dirba laisvos prekybos srityje, ar jūs manote, kad Europos Sąjunga įtraukdama e, į savo pasirašymas prekybos sutartis e, atitinkamas nuostatas dėl žmogaus ir darbuotojų teisių pakankamai pastangų deda, kad tų nuostatų būtų laikomasi. Nes štai prieš porą savaičių Strasbūrė vyko Europos parlamente atitinkama diskusija dėl TISA susitarimo ir diskusijoje dalyvavo prekybos, komisijos narys atsakingas už prekybą <clears throat> Mes puikiai matėme, kad e, Europos e, parlamento reikalavimas įtraukti atitinkamas TDO konvencijas e, ir jų nuostatas į visos prekybos sustarimus nebuvo išgirstas ir dėl jo nesiderama. Taip pat noriu jūsų paklausti, ar turite kokios nors informacijos apie tai, kaip jungtinėse tautose ir EBPO bandoma uh, E, suteikti konkrečią formą tokiems reikalavimams, įtraukti nuostatas dėl darbuotojų žmogaus teisų apsaugos į pasirašymus laisvos prekybos sustarimus. Pons Ferol. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai kažkas kalbėjo apie Kiniją, aš norėčiau daugiau pakalbėti apie Europą. Aš manau, kad Europa dabar yra socialinio dempingo auka. OK gerbiama generalinė direktorė, aš norėčiau pakalbėti apie žemės ūkį Europoje, nes žemės ūkis turi su didžiulėmis problemomis, panašiai kaip buvo 70-aisiais metais ir tai yra ir, ir šiuo metu labai aktualios problemos, nes žemės ūkis kenčia nuo socialinių iškraipimų, ypatingai kalbant apie komandiruojimų e, darbuotojų direktyvą ir visas kitas socialinės sąlygas nes dėl tokių direktyvų, pavyzdžiui, labai sunku konkuruoti mūsų, mūsų žemės ūkio srities darbuotojams. Ačiū. Džiūd. Ačiū. Dėkoju už išanginį pasisakymą. Aš turiu keletą klausimų. Jūs sakėte, kad 80 procentų priekybos sandorių, nežinau ar teisingai gavau, teisingai E, supratau datą, yra susijęs su TDO konvencijomis. Ar yra geriausios praktikos pavyzdžių, kaip yra dėgiamos TDO teisės? Mes žinome, kad šiuo metu daug yra diskutuojama tarp ES ir JAV pagal TTIP dėrybas, būtent kalbam apie tai, kaip įdėkti pagrindinius darbo standartus ir panašiai. Ar TDO perspektyva čia būtų irgi labai įdomi tuose procesuose taip pat GSP plus sistema. Žinau, kad apie tai yra daug kalbama ir žinau, kad ES labai daug priklauso nuo TDO ekspertinių žinių GSP plus sistemoje ir panašu, kad bandant įvertinti rimtus ir sisteminius darbo teisų pažeidimus, ekspertų komitetas, atsiprašau, standartų pritaikymo komitetas tam turi tam tikrus standartus, pagal kuriuos vertina, ar tie pažeidimai yra sisteminiai rimti. Ar detaliau būtų galima apibūdinti ekspertų komiteto vaidmenį, nes mums yra labai sudėtinga pasitelkti tik tai standartų taikymo komiteto nuomonę, nes mes žinome, kad labai sudėtinga darbdaviams, profsąjungoms ir vyriausybėms susitarti pasaulyje dėl padėties vienoje ar kitoje šalyje. Tai būtų tokie mano du pagrindiniai klausimai ir jūsų vertinimu Bendrai mes žinome, kad PPO yra rimtoje situacijoje, ponai Robio ir anksčiau buvo bandoma TDO ir PPO darbą vienyti, ar TDO dabar nusprendė pasitraukti nuo tos daugia šalės priekybos darbo tvarkės ir siekti daugiau dvišalio ar daugia šalio bendradarbiavimo, ar yra kokia tai darbo tvarkė. Uh, susijusių su daugia šalių bendradarbiavimu. Dėkoju. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau papildyti šiek tiek užduotus klausimus. Būt mano pastebėjimai būtų bendro pobūdžio mes svarstome 21 amžiaus prekybos strategiją ir e, bandoma sudėlioti savo prioritetus. Visuomeniai svarbu, ar mūsų vykdoma prekybos politika yra naudinga žmonėms ar ne. Todėl klausimas susijęs su darbuotojų teisėmis yra vienas iš svarbiausių svarstant prekybos klausimus. Mano pirmas klausimas pratęs Džiotkirtendalink mintį, nes čia vadovavimasi skirtingomis filosofijomis dažnai. E, pirmiausiai bandant skatinti darbuotojų teisų taikymą arba skatinti sankcijų taikymą už jų nesilaikymą. Taigi ar galėtumėte įvertinti, kur yra pasiekiami geriausi rezultatai, galbūt būtų galima rasti kažkokį tai auks, aukso vidurį tarp e, to skatinimo ir sankcijų taikymo tam, kad būtų galima pasiekti geriausių manomų rezultatų. Antroji sritis iš tiesų yra susijusi su įgyvendinimu tarptautinės darbo organizacijos standartų. Ar galėtumėte mums pateikti galbūt ir teigiamų pavyzdžių, kaip tai yra daroma, nes mes e, žinome, tą tvarumo susitarimą dėl Bangladešo, tačiau čia mes turbūt e, negalime teikti, kad viskas yra padaryta, kas turėtų būti. Galbūt ES valstybių narių ambasados galėtų aktyviau dalyvauti atitinkamose šalyse, prisidėdamos prie TDO standartų laikymasi. Dar vienas klausimas susijęs su gyvendimu reikia schakė pagristai minėjo, kad esame šalių pasirašysiu TDO konvencijas, tačiau jų nesilaikančių. JAV tik tai dvi iš aštuonių konvencijų yra pasirašiusios, taigi kaip jūs įvertintumėte tą TDO standartų laikymas įgyvendinimą net ir be formalaus konvencijų ratifikavimo arba formaliai konvencijų neratifikavus. Taip pat svarstydami strateginius klausimus mes konstatavome, kad e, šiandien per daug dėmesio skirima pasaulinio masto vertės kūrimo grandinėms ir mažiau prekybos mainams tarp atskirų šalių ir svarstant darbuotojų teisės sudėtingiau įvertinti, kaip yra jų laikomasi, turint omenyje, kad e, daug suinteresuotų subjektų dalyvauja iš daugelio šalių toje e, vertės grandinės, tame vertės grandinės kūrimo procese. Taip pat klausimas susijęs su statymu prie gėdos stulpo turėtų būti svarstamas pasaulio mastu, diskutuojant apie vertės kūrimo grandinės Mes nemažai esame svarstę galimybę sertifikuoti tam tikrus gaminius, nurodant, ar yra juos gaminant e, laikomasi pakankamai darbuotojų teisų. Ir jeigu taip, tuomet būtų tokie produktai atitinkamai ženklinami. Mane domintų jūsų nuomonė ir vertinimas apie tokį, dėl tokio pasiūlymo, taip pat kalbant apie priekybos lengvatas. Mes dar kartą svarstysime bendrą lengvatų sistemą GSP. Ar nebūtų galima šios GSP sistemos kontekste numatyti tam tikras lengvatas prekiams ir paslaugoms, kurias teikiant arba kurias gaminant yra laikomasi tinkamai TDO standartų, turiu omenyje ne pagal atskiras šalis vertinant, o vertinant bendrai pasaulio vertės kūrimo grandinės kontekste. Pone Rena, prašau žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už jūsų pranešimą. Turiu keletą pastebėjimų dėl pranešimo ataskaitos, kuri buvo parengta dėl padėties vakarų Afrikoje ir dėl e, įvykių vakarų Afrikoje poveikio šalių ekonomikai. Mes dabar kalbame apie vakarų, darybas su vakarų Afrikos valstybėmis dėl laisvos priekybos e, ir kalbam apie tai, kad e, tas susitarimas galėtų turėti neigiamos įtakos e, darbo vietams. Ar galėtumėte pateikti pavyzdžių dėl teigiamos įtakos. Nu, taip pat e, yra daug diskutuojama apie tai, kaip e, laisvos prekybos susitarimai įtakoja darbo vietų skaičių. Buvo minėti, e, minėta 150 milijonų papildomų darbo vietų, kurios yra sukurtos kilančios ekonomikos šalyse, tačiau jūs nieko nekalbėjote apie poveikį išsivyščiusioms šalims, ypač turint omenyje darbuotojų atlyginimo kreivės kitimą, e, nes kalbam apie tai, kad atlyginimai tokiu atveju yra linkę mažėti. Kalbant apie nuostatas e, susijusius e, su, su tvarių vystimosi ir darbo vietomis, tai e, dažnai nėra e, sutartise nenumatoma jokio sankcijų mechanizmo tom šalims, kurios e, nesilaiko pasirašytų sustarimų nuostatų. Kalbant <clears throat> apie atlyginimus skurdą ir jo santyki su uh, gyventojų skaičiumi, turint omenyje tą situaciją pasaulyje, kad didžioji turto dalis šiuo metu priklauso labai mažai daliai pasaulio gyventojų. Ar turite atitinkamus duomenys ir e, ar nemanote, kad praėjus 20 metų po atitinkamo e, susitarimo, kurio tarptautinio, kurio buvo nuspręsta kovoti su e, skurdu, tai vertinant situaciją Meksikoje, galima daryti išvadą, kad e, jos darbuotojai nuskurdo vertinant pagal atitinkamus atlyginimų mokėjimo pokyčius, tai kaip galėtumėte įvertinti. Ta situacija, ponas Šolts, aš paprasčiausiai nebuvau įrašytas į kalbėtojų sąrašus, nors anksčiau užsiregistravau. Dėkoju už pranešimą. Tris klausimus noriu užduoti, kurie galbūt nebuvo dar paminėti. Jūs kalbate apie bendrąją deklaraciją su komisija, kurioje minima migracija kaip svarbus iššūkis. Mes daug kalbame apie tarpusvio sąsajas tarp migracijos ir tarptautinės prekybos. TDO kontekste buvo numatyta galimybė parengti bendrus veiksmų planus, bendradarbiaujant TDO ir komisijai remiantis spalio ketvirtosios pareiškimu. Nuo to pareiškimo paskelbimo dienos situacija dramatiškai pasikeitė, kalbant apie migraciją ir mane domintų ties kokiais klausimais dabar daugiausiai koncentruojamas bendradarbiaujant tarp TDO ir komisijos, turint omenyje galimybę suteikti panašų užimtumą, panašias užimtumo perspektyvas darbuotojams atvykstantiems iš kitų šalių į Europos Sąjungą. Palyginti su vietiniais darbuotojais. Antras klausimas. Atsižvelgiant į didėjančią neligybę pajamų srityje ir į atlyginimų skirtumus tarp vyrų ir moterų turėtume ypatingai pabrėžti ir kaip bendradarbiaujant TDO ir komisijai ir pasitelk siekiant prekybos politikos svertus būtų galima daryti įtaką šiam procesui, ar TDO yra parengusi kokias nors specifines rekomendacijas, kaip įveikti šią socialinę neligybę. Dar mane domintų klausimas, ar galime pasiekti, kad TDO svarbiausi standartai taptų privalomi įtraukiant į tarptautinius prekybos susitarimus, atitinkamus atskirus skyrius, kuriuose mm, būtų e, atitinkamos nuostatos dėl būtinybės laikyti šių standartų, siekiant pagerinti situaciją valstybėse narėse arba tinkamose valstybėse. Ačiū už dos klausimus, jų buvo tikrai nemažai. Kaip ir pastebėjimų suteiksiu galimybę ponė Poliaskį atsakyti juos, o po to leisime ir išklausysime dar komisijos pozicijos. Prašau. Kalbėtoja nesijungus mikrofono. Džiugu, kad turiu pakankamai laiko atsakyti į klausimus ir nemažai jų yra susiję tarpusavyje, dubliuojasi, nes vis apie tos pačius dalykus buvo klausima. Na ir e, galbūt e, pradėsiu nuo paskutinių klausimų ir tada eisiu prie pirmųjų. Klausimas dėl migracijos. TDO aktyviai veikia migracijos rytyje. E, taip pat kalbant apie tą sąžiningą migraciją, mes palaikome ryšius su nemažai šalių, kurios e, vykdo dėrybas dėl dvišalių ar daugiašalių migracijos sustarimų. Norime nustatyti tokias e, pamatinės sąlygas. Na ir prieš tą didžiulį pabėgėlių iš Sirijos ir Šiaurės Afrikos šalių skaičiaus augimą. Mes tikrai aktyviai bendradarbiavome su šalimis, rengiant tuos sustarimus dėl migracijos, kad būtų užtikrinta bent jau ta bazinė apsauga migrantams, kalbant apie įsidarbinimą, taip pat apie tą perinamąjį laikotarpį, kurie turi išgyventi persikeliai į naują šalį. Ir tiesiog e, buvo norima užtikrinti, kad būtų išvengta išnaudojimo, priekybo žmonėmis atveju. Nemažiau svarbu suteikti ir tam tikrą apsaugą, kalbant apie standartus esančius tose šalise, nes, e, tarkime, e, atvykę migrantai, jeigu jie nebus apsaugomi, jie dirbs už nepakankamą atlyginimą ir jie dirbs ilgesnės valandas ir tai be abejo darys įtaką ir vietos darbuotojų likimai. Na ir per pastaruosius keletą metų mes daugiau dėmesio skiriame tiems pagrindiniams migracijos keliams, koridoriams, dirbame kartu ir su Europos Sąjunga, atsižvelgiant į tuos iššūkius, su kuriais susidūrė Europos Sąjunga. Ir akivaizdu, kad e, tie iššūkiai net ne tai, kad išaugo, bet tiesiog netgi visas toks mm, sprogimas įvyko, kalbant apie migracijos rautų padidėjimą. Tad žiūrima, ką būtų galima padaryti, kad būtų pagerintos sąlygos Mes taip pat, e, kiek tai įmanome, įsitraukėme į tos procesus susijusius su finansinių išteklių užtikrinimu, bandome e, pasiekti, kad būtų e, sukūriamos darbo vietos tose šalise, kuriuose yra tam tikrų politinių neramumų ir iš kurių bėga žmonės. Pavyzdžiui, Turkijoje bandame užtikrinti, kad būtų kūriamos užimtumo programos, kurios ne tik įtrauktų migrantus, tačiau ir sukurtų naujų galimybių vietos gyventojams neturintiems darbo. Na ir turbūt puikiai suprantate, kad jeigu, pavyzdžiui, Turkijos atveju atvyksta 2 milijonai migrantų į šalį, iš kurių gal 800 tūkstančių yra darbingo amžiaus, Ir jeigu būtų sukurtos e, darbo vietos jiems, tačiau reikia ne, e, nepamiršti to, kad nuo šalyje liktų tokiu atveju e, darbo neturintis Turkijos piliečiai. Na ir bandome kažką daryti šioje srityje, bandome kažkaip suvaldyti tą situaciją, tačiau be abejo situacijos mastai reiškia, kad išteklių reikia įtin didelių ir reikia gerinti ir infrastruktūrą, kelius, statyti naujas mokyklas, uostus e, plėsti ir taip toliau. Tad daug įvairių projektų įgyvendinama ir per e, Londone vykusią konferenciją pateikėme konkrečių pasiūlymų, e, dalyvavo ir generalinis direktorius ir tikiuosi, kad tai bus taip, taip pat tam tikras atspirties taškas. Tad TDO tikrai nemažai atlieka jau šioje srityje, tačiau žinoma galima nuveikti daug daugiau. Tačiau labai svarbu sukurti realias darbo vietas, kurios padėtų problemų kamuojamiems žmonėms. Dabar klausimas dėl vakarų Afrikos. Turiu pasakyti, kad mūsų organizacija rengia daug įvairiausių ataskaitų ir dėl šios konkrečios dabar informacijos neturiu. Tačiau, kalbant apie prekybos atverimą vakarų Afrikoje ir ko, ar tai darė neįgiamą įtaką užimtumui, uh, Kolegos dirbantis su e, ekonomikos įtaka užimtumui, e, prekybos įtaka užimtumui. Čia svarbu yra vertinti situaciją susijusią su prekybiniais partneriais ir jeigu yra sumažinamos kliūtis prekybai, galima e, tam tikrus skaičiavimus atlikti su galimais pokyčiais ir neretai panašaus ekonominio lygio valstybės įsitraukia į priekybos liberalizavimo procesus ir e, esame matę teigiamų pavyzdžių. Nemaža įtaka daroma be abejo ir užimtumui, e, nemažai pokyčių įvyksta darbo rinkoje. Tačiau e, jeigu šalis yra pakankamai pažengusi, ten yra gaunamos didelės pajamos. Dažniausiai tai reiškia, kad ta įtaka bus neutrali, tiesiog persiskirstis ta darbo jėga ir galiausiai šiek, šiek tiek išauks gyvenimo, pragyvenimo lygis, tačiau neretai be abejo tas poveikis gali būti ir neigiamas, kaip kad nutiko Meksikoje. Ir e, ten e, didžiulę ekonomikos dalį užima žemės ūkio sektorius ir labai daug žmonių E, dirba žemės ūkio srityje, tačiau sukūrima vertė nėra pakankamai didelė. Na ir be abejo, tokios ekonomikos at, at, atverimas be abejo gali daryti neigiamą įtaką užimtumui, nes tiesiog nespėjama sukurti naujų darbo vietų, pavyzdžiui, e, gamybos rytyje. Na ir manau, kad svarbu atsižvelgti į tuos pavyzdžius ir turint omenyje tas priemonės, kurios yra naudojamos prognozuojant, apskaičiuojant ir galima be abejo gauti vienokius ar kitokius rezultatus ir be abejo natūralu, kad neretai tie rezultatai gali būti ir neįgiami. Dabar pono Langė užduoti klausimai. E, na, dėl to filosofinio požiūrio ir dėl to, kad reikėtų skatinti mm, geresnį darbo standartų laikymasi. Na be abejo, toks skatinimas yra geras dalykas ir tikrai e, yra E, puikių politikos pavyzdžių, iš kurių galima pasimokyti ir kuriuos galima pritaikyti ir kitose šalise. Tad toks skatinimas tikrai yra teigiamas dalykas. Tačiau kalbant apie sankcijas, galbūt čia reikėtų kalbėti ne apie sankcijas, o apie tą atgrasomą į pobūdį, nes neretai nutinka taip, kad e, sudarius prekybinį susitarimą iš jo nebus gauta nauda, jeigu šalis neįgyvendins ten esančių įsipareigojimų. Šalis prisima tos įsipareigojimus ir jeigu jos įgyvendina, tada yra gaunama nauda. Tačiau Tačiau svarbu, kad viskas būtų atliekama sąžiningai ir abi šalis vienodai įgyvendintų prisimtus įsipareigojimus, kad būtų laikomasi darbuotojų teisų, gerinami sveikatos ir saugos standartai, kad būtų gaunama susijusi ekonominė nauda. Na ir jeigu viena šalis e, eitų kitų kelių, tada manau, kad be abejo tie darbo srities standartai nebūtų tinkamai įgyvendinami. Na ir kalbant apie kažkokius tai ekonominius sustarimus, manau, kad e, tas toks atgrasimo principas yra įtin svarbus, nes tai skatina laikytis susitarimo sąlygų ir tiesiog čia galbūt svarbi yra pusiausvyrą, kurios reikia paieškoti pateiksiu ir keletą kitų pavyzdžių susijusių su užimtumo programomis. Ir ten yra vykdomos stebėsenos programos, žiūrima, kaip, kokios sąlygos sudaromos darbuotojams gamyklose, tada yra pateikiama ta informacija viešai ir jeigu ypač problemos yra neišsprendžiamos, Na ir tai duoda teigiamų rezultatų. Tai susiję ponas Langė ir su jūsų klausimu. Na ir jeigu pateikiama informacija yra gana tiksli, pavyzdžiui, yra teigiama, kad vienas sektorius turi nemažų problemų, tačiau konkrečiai nežinoma, apie kokias e, gamyklas ar įmonės kalbama, tada sudėtinga pateikti kažkokių konkrečių rekomendacijų ir juk, pavyzdžiui, gamykloje gali dirbti 500 e, darbuotojų, gali dirbti ir 25 tūkstančiai žmonių. Tai yra tikrai du skirtingi dalykai. Labai svarbu, kad informacija būtų pateikima, kad ją e, surinktų ir apdorotų asmenys, e, kurie nesusiduria su interesų konfliktu. Ir labai svarbu, kad vertinant situaciją, vertinant atitikimą būtų gerai, gerai išmanomi teisės aktai. Na ir be abejo, TDO šiuo atžvilgiu yra patikima organizacija, tačiau e, tie stebėtojai yra samdomi vietos lygių, tai nėra kažkokios tai tartutinės įmonės, jie yra samdomi ir apmokomi vietos lygių ir man atrodo tai yra toks pozityvus požiūris, kuriuo būtų galima vadovautis ir kitose sektoriuose. Nemažai besivystančių šalių prašo TDO padėti jiems įgyveninti geresnės darbo programas. E, gamybos sektoriuje. Ir tai be abejo duoda naudą visiems ir gamintojams ir e, pirkėjams. Ir... Tačiau be abejo tai reikalauja ir tam tikrų lėšų, ypač pradžioje tas poreikis yra didelis. Šiandien taip pat buvo klausta apie konvencijų ratifikavimą ir konvencijų sąlygų įgyvendinimą. Na, aš kaip tada pareigūnė e, galiu tik be abejo teigiamai atsakyti į klausimą, ar reikėtų ratifikuoti tada konvencijas. Nes e, ten yra visos tos pamatinės teisės numatytos vaikų apsauga, apsauga nuo priviršinio darbo, susirinkimų laisvė taip pat kolektyvinių dėrybų teisė, tai yra tokie pamatiniai, kertiniai akmenys ir be abejo tas konvencijas labai svarbu ratifikuoti. Ir 98 metų konvencija kalba apie tuos pagrindinius standartus ir tai buvo tikrai tam tikras lūžis, kalbant apie TDO požiūrį. Ir kiekviena šalis gali pasirinkti ar ratifikuoti tą konvenciją. Tačiau, bet kuriuo atveju, net jeigu ta konvencija neratifikuojama, privaloma laikytis tų pamatinių teisių ir 185 šalis narės teigiamai balsavo. Na, buvo keletas susilaikiusiųjų, tačiau didžioji dauguma, 95 procentai šalių, taip pat darbdavio organizacijų ir darbuotojų organizacijų balsavo už e, tai. Ir tai tapo tam tikrų tarptautinių standartų, kad tos keturios teisės e, minimos mūsų konvencijose būtų privalomos šalyse, nepaisant to, ar ratifikuota 98 metų konvencija ar ne. Tad privaloma laikytis tų prievalių. Na, o kalbant apie TDO priežiūros sistemą, tos šalis, kurios yra ratifikavusios konvenciją, e, e, susiduria su tokiais dažnesniais ekspertų komiteto patikrinimais ir vertinimais. Ir tos šalis yra vertinamos, kitos šalis yra vertinamos nepaisant to, ar ratifikavo ar ne. Ir kas ketverius metus tai yra atliekama. Uh, Mm, tad be abejo ta priežiūra netokia skrupulinga, kaip ratifikavusių šalių atveju. Tačiau be abejo yra tam, tikros, tam tikri įsipareigojimai numatyti ir prekybinėse susitarimuose. Na ir be abejo, gyvendinimas yra dar kitas rytis. E, kiekvienoje šalyje gali būti labai puikių teisės aktų, tačiau jeigu jų nesilaikoma, Jeigu nėra užtikrinama atitiktis ir vyriausybė to nereikalauja, tada be abejo yra tam tikras ankrasomasis elementas, nes atliekami patikrinimai, nustatoma netitiktis, tada e, taikoma sankcijos. Na ir turbūt e, net ir tiesiog e, televiziją įsijungę, pažiūrėję naujienų reportažus, pamatytumėte, e, E, ne vieną naujieną apie tai, kad nesilaikoma darbo standartų vienoje ar kitoje šalyje. Tačiau bet kuriu atveju standartai auga ir tikrai nemažai spaudimo buvo taikoma tam tikrom šalims dėl aukštesnių standartų, kalbant ne tik apie prekybinius sustarimus ir apie e, globalizacijos procesus. Labai svarbu siekti skurdo išnekinimo, juk po to, kai buvo patvirtinti tūkstantmečio plėtros tikslai, e, tiesiog šimtams tūkstančiam žmonių pavyko išbristi iš skurdo, ypač Kinijoje, e, laikantis tų tikslų įgyvendinimo programos. Na, tačiau be abejo ne visur tie pasikeitimai yra tokie ženklus. Jau kalbėjau apie tą um, gėdos stulpą vadinamąjį, tačiau. Na, o dėl ženklinimo be abejo tai turi būti patikimi procesai. Taip pat pradžioje buvo klausta e, apie Kiniją rinkos ekonomikos statuso suteikimą. Na ir turiu pasakyti, kad TDO neturi kažkokios tai oficialios pozicijos šio klausimu. E, Kinija, kaip ir ES valstybės narės, yra TDO, pasirašė, e, TDO narės ir e, tačiau šiuo atveju mes pozicijos neturime ir negaliu atsakyti į šį klausimą. Taip pat buvo teirautasi apie Iraną ir turiu pasakyti, kad E, mūsų priežiūros sistema sulaukia tam tikrų skundų e, dėl daugelio šalių, taip pat ir dėl Irano. Ir turiu pasakyti, kad ekonominės ir finansinės sankcijos, e, kurios buvo taikytos Irano atžvilgiu, nepalengvino tada padėties Irane. Mums sudėtinga vykdyti sandorius, tad ten tikrai mūsų veikla nėra tokia aktyvi dabar, kaip kad būdavo praeitįje. Taip pat keletą kartų buvo teirautasi dėl ratifikavimo, buvo teirautasi ir dėl ES e, programos ir dėl to ar pakankamai ambicinga. Panašius klausimus pateikė ne vienas jūsų narys. Turiu pasakyti, kad e, tai, ką atlieka ES, tai, ką atlieka komisija, kalbant apie e, darbo, socialinės teisės, yra svarbu. Ir jeigu pažvelgtume į tas sąlygas esančias pirkiminėse susitarimuose ar GSP, ar pažvelgtume į tas ANHOC priemonės, kaip susitarimo um, sudarimą su Bangladešu, turiu pasakyti, kad ES yra tarp pirmaujančiųjų uh, dalyvių siekiančių kuo didesnės pažangos šioje, šioje srityje. Na ir yra daugiau nei vienas blokas ir džiugu, kad yra įgyvendinamos tos pastangos, tačiau kalbant apie iššūkio mastą, be abejo, reikia daug aktyvesnių veiksmų ir ta naujoji prekybos strategija, kiti žingsniai, kurių buvo imtasi, e, yra tik įrodymas, kad reikia nesustoti vietoje ir tikrai yra puikių sėkmės pavyzdžių, tačiau e, reikia papildomų žingsnių, jeigu norime išspręsti problemas esančias e, e, pasaulinėje tiekimo grandyje, taip pat jeigu norime spręsti problemas besivystančiose šalise. Kalbėjau apie skatinimą ir sankcijas, apie tas nuostatas, kurios sutraukiamos į sustarimus dėl priekybos. Manau, kad tikrai būtų įdomu stebėti toliau vyksinčias darybas dėl TTIP. Ir kaip suprantu, nuomonės tikrai nėra vienodos. Na ir jeigu taip supaprastindama pasakyčiau, tas esminis turinys ir įsipareigojimai, kuriuos siūlo ES, greičiausiai yra ambicingesnės nei siūlomi JAV. Na ir e, e, kalbant apie tą atgrasimo elementą, galbūt šiuo atžvilgiu JAV yra griežtesnė. Na ir be abejo, sunku pasakyti, koks susitarimas bus e, sudarytas, galbūt bus e, apimtos stipriosios abiejų e, pusių savybės, tačiau manau, kad labai svarbu stebėti vykstančias dėrybas ir manau, kad labai svarbu siekti tų pasaulinių globalių standartų, kurie būtų pripažįstami ir kitose šalise, kuriuose standartų laikymasis nėra tokio aukšto lygio, tačiau akivaizdu, kad dar laukia ilgos dėrybos ir rezultatas dar kol kas nėra žinomas. Dabar dėl socialinio dempingo ir žemės ūkio bei socialinių sąlygų sudaromų darbuotojams žemės ūkio srityje. Tai iš esmės yra susiję su tuo, ką aš sakiau apie Meksiką buvo sudarytas prekybinis sustarimas ir atverta rinka ir be abejo pajamų, pragyvenimo lygio standartai tarp dviejų šalių tikrai buvo skirtingi, tad e, akivaizdu, kad buvo ir tam tikras nelauktas poveikis e, fiksuotas, tačiau be abejo e, Būtų džiugu, jeigu būtų bandoma pasistiepti ir siekti tų aukštesnių standartų, siekti suderinamumo, konvergencijos, tačiau ne visada lengva tai padaryti. Tai yra susiję ir su e, parama plėtrai. Kai kuriuose šalise tai lengviau padaryti dėl to, kad yra vykdomas bendradarbiavimas toje srityje. Tačiau Be abejo, nenorime, kad sudaromi prekybiniai susitarimai e, paskatintų tuos e, neigiamus procesus, o tai yra reali rizika. Kalbant apie globalizaciją, tai be abejo reiškia, kad um, reikia susidoroti su e, darbo jėgos srautų didėjimu. Na ir kalbant apie tą tokią žemutinę kartelę, ji be abejo pakilo. Per pastarosius dešimt metų minimalus atlyginimas Kinijoje išaugo 400 procentų. Ir tai yra vienintelis toks atvejis pasaulio istorijoje. Tačiau, e, kalbant apie atlyginimų mažėjimą, um, išsivyščiusiuose šalise taip pat tokios tendencijos buvo pastebimos. Na, sunku pasakyti, ar tai yra dėl pasaulinės ekonominės integracijos ar dėl kitų faktorių sudėtinga tai įvertinti. Tačiau be abejo darbo jėgos e, pasiūlos augimas tai tam darė įtaką. Tai yra susiję ir su dėrybomis, politikos kūrimu. Jeigu norite išvengti to neigiamo poveikio, reikia užtikrinti, kad e, numatytos sąlygos padėtų gerinti standartus, o ne atvirkščiai. Buvo užduotas dar vienas klausimas dėl GSP ir dėl to, ar tai turėtų būti pagrysta vien tik e, standartų taikymo komiteto priežiūra ir veikla. Ir mano nuomonė, kalbant apie GSP, ar prekybos sustarimo sąlygų taikymą, be abejo labai svarbus čia yra tada atliekama atliekamas priežiūros stebėsenos darbas. Mes apjungėme ekspertus iš įvairiausių šalių, e, kalbančių skirtingomis kalbomis, turinčių skirtingą išsilavinimą. Na ir jie susibūrė draugien ir bandome įvertinti, kaip būtų galima e, e, įvertinti vienos ar kitos šalies pasiekimus Na ir e, komitetas gali pateikti skirtingas išvadas, pažiūrėjau, pasakyti, kad entuziastingai sveikina, ar pritarė, ar pažymė, tad tikrai daug įvairiausių formuluočių galima panaudoti vertinant situaciją. Tačiau labai svarbu tinkamai išnaudoti TDO turimą patirtį. Na ir paskutinis klausimas. E, ar TDO seka situaciją, kalbant apie daugia šalius e, sustarimus PPO lygmenyje? Na ir turbūt puikiai suprantame, kad tos daugia šalės sistemos e, galimai duoda naudą keliom šalims, tačiau be abejo čia yra ir tam tikras neigiamas poveikis. Ir neretai nutinka taip, kad prekyba nėra skatinama, ji yra tiesiog nukreipiama. Tad, pirmininkė Langė, man atrodo, kad atsakiau į daugumą klausimų. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis komisijai. Pone Tuninga. Prekybos ir tvarumo padalinio vadovė priekybos generalinėme direktorate. Man atrodo, ji naujai paskirta padalinio vadovė. Sveikiname jums, jūs su naujomis pareikomis. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Štai, kad pakvietėte mūsų į šias labai įdomias diskusijas. Dėkoju už tai, kad stengiatės kiek įmanydamas ištarti mano pavardę. Taip esu nauja, nuo 1 sausio dirbu šiose pareigose ir laukiu tolesnio bendradarbiajimo su jumis. Dėja, turiu išvykti po pusantros valandos ir rytoj diskusijose negalėsiu dalyvauti. Ir daugelis šiandien iškeltų klausimų, aš įsivaizduoju, bus aptarinėjami ir rytoj. Norėčiau irgi pasveikinti ponę Poleskę, aš tik tai norėčiau pabrėžti, kad daug dalykų nuveikėme kartu ir mes kas savaitę bendraujame su TDO ir tas darbas mums labai naudingas, esame už tai dėkingi ir daug ką galime nuveikti dėl puikaus bendradarbiavimo su TDO. Kaip sakiau, daugelis klausimų, kurie čia aptarinėjami, yra susijęs su priekybinėmis sutartimis. Rytoj bus aptarnėjimas labai svarbus, labai pasvarbi ataskaita, kur irgi uh, bus aptariamos svarbios temos ir aš tik tai norėčiau pasakyti, kad mūsų nuostatos dėl darbo yra saistančios ir yra ginčio sprendimo mechanizmas, jis šiek tiek kitoks. Ir sutinku su ponia Paleski, kad tie susitarimai yra netokie ambicingi nei ES nuostatos ir taip pat kitoks yra ginčio sprendimo mechanizmas ir taip pat jūs kalbėjote apie GSP, stebėseną, išplėtimą ir, ir panašiai. Rytoj vėlgi apie tai kalbėsime. Nauja priekybos strategija, aš vėlgi visapusiškai pritariu tam, kad jis suteiks mums daug galimybių pamastyti plačiau. Padarus e, deramas darbas ir kitos temos ten aptariamos Dabar dėl atsakingos tiekimo grandinės ir viena priežasčių, kodėl turiu išvykti, yra ta, kad rytoj kelios valstybės narės kalbės apie atsakingą tiekimo grandinę, tai yra aktualu ir valstybėms narėms. Ir tai yra labai svarbu, bendrai kalbant apie priekybos strategiją, mes esame labai dėkingi ir džiaugiamės, kad pasaulinė tiekimo grandinė bus aptarinėjama ir per kitą tarptautinę darbo konferenciją, mes per įvairias politikos, politikos rytis, priekybą, investicijas ir kitas politikos rytis tai skatiname. Ir mes priekybos politikos priemonėmis naudojamės, kad kartu su priekybiniais partneriais siektumėme tvaraus vystimosi ne tik pagal tvaraus vystimosi skyrius priekybos susitarimuose, bet, kaip jūs minėjote, ir tą Bangladešo susitarimą. Mes čia labai aktyviai bendratabiavome ir su privačiuoju sektoriumi. Bangladešą reikia, žinoma, paminėti, nes visuomet siekiame daugiau, tačiau TDO matyt irgi puikiai žino, kiek ten yra įdėta pastangų, reikia dirbti su trečiaja šalimi, ji turi būti atvira, nes iš tiesų vyksta labai išsamus procesas su vyriausybė ir privačiuoju sektoriumi Bangladešė, mes taip pat dirbame ir su JAV bei Kanada. Ir iš tiesų tai labai intensyvus darbas ir daug bendro darbo, galbūt stiklinė puspilnė ar net daugiau nei puspilnė ir bet kuriuo atveju tos pastangos tikrai yra vertingos. Kaip žinote, mums labai svarbu dirbti tarptautinių organizacijų pagrindu. E BPO irgi dirba atsakingos teikimo grandinės skatinimo srityje taip pat e, darbo standartų laikymasis, tai irgi labai svarbus sprendžiant tiekimo grandinės problemas ir mes čia, aišku, irgi e, vykdome bendrus veiksmus su TDO. Taigi, tų iniciatyvų turime nemažai. Mūsų prioritetas dabar yra užtikrinti visapusiškus rezultatus ir laukiame tolesnio bendradarbiavimo ne tik su TDO, BPO, bet ir su parlamentu ir kitais partneriais. Dėkoju. Ačiū. Dabar norėčiau užduoti klausimą. Pone Tuninga. Yra daug iniciatyvų tekstilės sektoriuje. Jūs minėjote tvarų, tvarumo susitarimą su Bangladešu. Bet yra gandų, kad komisija rengia drabužių, gatavų drabužių iniciatyvą. Mes parlamente to jau reikalavome kurį laiką. Netgi turėjome darbo grupės, kurios dirbo šiuo klausimu. Ar ši drabužių, gatavų drabužių iniciatyva reikš, kad tai bus e, vykdoma bendradarbiaujant su TDO? E, per daug bijau, kad manęs prašote klausėte, nes tas generalinis direktoratas, kuris kalba apie gatvų drabužių iniciatyvą, yra ne, ne mūsų generalinis direktoratas, tačiau mes, mes daug dirbame drabužių srityje ir atliekama dabar studija, DEFCO generalinis direktoratas ją atlieka ir matome, kad susidomėjimas yra, yra tam tikrų klausimų, kai kurios valstybės narės labai suinteresuotos, na, o mes, mes vis dar mastome apie tai. Turime išteiškinti, kaip visa tai bus suderinta. Kaip sakiau, trade, prekybos generalinis direktoratas daug dirba darbo srityje, TDO, EBPO čia yra labai svarbu atliekant tarptautinį darbą šiame sektoriuje, tam, kad būtų sukurta pridėtinė vertė, bet kol kas yra per anksti taip labai tvirtai jums pateikti aišku atsakymą. Ačiū. Ir dar vienas klausimas poniai Paleski. Labai skirtingai yra vertinama tai, kaip stiprinti darbo teisės. Įvairios valstybės daug yra nuveikusios ES irgi dirba šioje srityje labai daug. Privačios įmonės taip pat. Kaip viską suderinti, kaip suderinti visas tas įvairias skirtingas iniciatyvas. Jūs e, palėtėte labai realią problemą, tai yra koordinavimo problema. Jūs žinote, kad tarp valstybių narių, vyriausybių, e, kai yra daug iniciatyvų įvairiose srityse, įvairiose valstybėse, viską derinti labai sudėtinga ir tai užtrunka. Ir viena problemų, kuri iškyla, tai yra konkurencingumas dėl matomumo tarp įvairių organizacijų, kurios yra pasiekusios kokiu tai rezultatu, bet nepaisant visų tų problemų, vis tiek tie iššūkiai ir galimybės yra tokie milžiniški siekiant e, pagerinti darbo sąlygas visame pasaulyje, kad galiausia aš kaip žmogus, kuris 40 metų dirbu šioje srityje, galiu tik tai sveikinti tas visas iniciatyvas, nes ne visos galbūt sėkmingos, tačiau Visų tų iniciatyvų dėka bus galima įdėti daug pastangų ir ponė Tuninga irgi apie tai kalbėjo. Taigi tos iniciatyvos mums yra reikalingos, bet jos turi būti derinamos kiek įmanoma, mums reikia galbūt šiek tiek kuklumo iš tų organizacijų, kurios jas skatina. Ir taip pat manau, kad mes turime vertinti karts nuo karto, kurios iš pastangų duoda rezultatų, o kurios galbūt nėra labai produktyvios. Nes mes neturime tiek pajėgumų, tiek išteklių visas jas įgyvendinti, taigi viską reikia vertinti nuolatos. Ir taip pat jūs tikriausiai šiame komitete irgi puikiai suprantate, kad egzistuoja didžiulis tarptautinės teisės įstatymų tinklas. Nes yra tų įstatymų labai daug, bet nėra tokio tvirto pagrindo, kuris galėtų skatinti e, geresnės e, darbo teisės priekyboje. Turint omenyje ir tai, kaip elgėsi, elgėsi vyriausybės, TDO, EBPO deklaracijos Visi tie dalykai gali būti vieni kitus stiprinantys elementai ir kas kartai atsiranda galimybė priekybos sutarime, o tokių galimybių tikrai atsiranda. Pavyzdžiui, tai taip būtų vienas iš, viena iš tokių puikių galimybių kūrybiniam mąstymui. Tai visuomet galima kurti tą tinklą, tą audeklą, tarptautinės teisės audeklą, kuris galiausiai padėtų tvirtus pagrindus E, leisiančius geriau atlikti visą tą kitą darbą, nes tada valstybės labiau laikytųsi ir gertų tuos instrumentus, tas priemonės. Taigi tų pastangų įvairovė, gausybė. Aš tikrai esu jau daug nukentėjusi, bandydama koordinuoti veiksmus su PPO, EBPO ir panašiai, bet vis tiek manau, kad būtų labai klaidinga teikti, kad tos įvairios pastangos jų gausybė nėra sveikintina. Aš manau, kad tai iš tiesų tik leidžia dar įtraukti daugiau veikėjų. Dėkoju, daugiau norinčių e, užduoti klausimą nėra, taigi dėkoju Jums. Buvo labai malonu. So, liebe Kolleginnen. Mėly kolegos, dabar svarstysime šeštąjį darbo atvarkės klausimą dabartinė vykstančio trišalio dialogo darybų padėtis. Šiuo metu vyksta trys e, trišalės darybos. Tai yra dvi. Pirmasis e, susijęs su pagarsėjusiais teisės aktais dėl kankinimo uždraudimo, atitinkamo reglamento prieš kankinimus pranašė yra panis Hakė. Atrodo, kad ten darybininkų pozicijos e, smarkiai priartėjo viena prie kitos, turiuomenėje parlamento ir tarybos darybininkus, e, vyksta techniniai susitikimai, posėdžiai, kovo 16 dieną yra numatytas e, būsimasis, tai yra kitas trišalis susitikimas, taigi perspektyvos yra pakankamai šviesos. Antras teisės aktas, dėl kurio vyksta trišalis dėrybos, tai yra dėl vadinamųjų mineralų iš konfliktų zonos, zonų pranešėjas yra ponas Winkleris ir dėl šio teisės akto turiu pasakyti, kad e, greita dėrybų baigtis nenusimato. Strasbūrė vasario 3 pirmą dieną vyko trišalės susitikimas e, parlamento delegacijai, tiksliau e, tarybos e, pusėje atstovavo ponas Vandenberg, pirmininkaujančio Niderlandų atstovas, mes pasikeitėme pozicijomis, komisija atstovavo kompetitinga ir atsakinga komisijos narė, kuri pateikė tam tikrus kompromisinius pasiūlymus, darybo atmosfera buvo teigiama, jutome nusiteikimą bendradarbiauti, tačiau daugelį sričių laikome skirtingų pozicijų, ypač susijusių su, su privalomu e, nuostatų pobūdžių ir verslo įmonių įsitraukimu į šį procesą nebuvo susitarta dėl tolesnių susitikimų terminų, nes turint omenyje, kad tarybos atstovai neturi galiojimų dėrėtis, tai nėra jokios prasmės numatyti kitą trišalio susitikimo datą. Nes dabar taryba turi imtis priemonių, kad būtų sudarytas atinkamas šimtinės sąlygos dalyvams. Dabar aš teiksiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkai, manau, kad reikėtų dar ko nors papildyti jūsų pateiktą informaciją. Jūs pristatėte svarbiausius faktus ir dabar turi taryba imtis atitinkamų veiksmų, kad padėtis pasikeistų, nes jos eilė atėjo tų veiksmų imtis. Žinoma, mes galime savo ruoštų apsvarstyti savo rate parlamento poziciją, tačiau tas momentas dar nepribrendo, dar neatėjo ir dabar turime palaukti, kol taryba imsis žingsnių. Mes turime atitinkamus įgaliojimus darybinius patvirtintus plenarinėme posėdyje ir šiuo metu atotrukis darybinių pozicijų tarp valstybių narių, tai yra tarybos ir parlamento yra pakankamai didelis, reikia palaukti, kokiu veiksmu dabar imsis taryba ir mes turime per tą laiką pasistengti išspręsti savo vidinius nesutarimus, nes politinės partijos skirtingai vertina situaciją ir tikslus. Tačiau manau, kad šios diskusijos turėtų būti rengiamos ne šiandien, o po to, kai atitinkamų žingsnių imsis taryba. Ačiū, ponė Vinkleri. Iš tiesų dabar tarybos eilė imtis. Būdamas komiteto pirmininku, aš turėjau galimybę dalyvauti neformaliame prekybos ministrų sustikime, kuris vyko Amsterdame ir per darbinius pietus. Dar kartą kalbėdamas pabrėžiau, kad dabar būtent taryba privalo imtis veiksmų, suteikdama darybinius įgaliojimus pirmininkaujantiems Niderlandams, nes priešingų atveju mes negalėsime pasistumėti į priekį šiuose darybose. Aš dar kartą labai aiškiai pajutau iš pirmininkaujančių Niderlandų pusės, kad jie yra labai suinteresuoti šias dėrybas baigti. Mums tai yra naudinga, nes Niderlandai tikrai yra motivuoti pakeisti situaciją taryboje. Mes ką tik prieš tai diskutavome apie tą vertės kūrimo grandinę ir e, su jie susijusi situacija ir aš manau, kad pirmininkavant Niderlandams taip pat ir šios srityje reikėtų inicijuoti tam tikrus postumis, tačiau mes taip pat turėtume ne sėdėti sudėję rankų ir savo vyriausybės raginti atitinkamai dėrėtis. Taigi baigime svarstyti šią, štai dabar tvarkės klausimą ir dabar skelbiu posėdžio pertrauką iki 17 valandos po to vyks uždaras posėdis nuo 17 valandos. Prašau.